Dėkoju. Dabar pereiname prie balsavimo. Pirmas pranešimas, vardinis balsavimas, ponas Praros pranešimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Didžioji dauguma balsavo už Taigi sveikinimai poniai Ferrarai. Iš karto kitas jos pranešimas - prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimas į Europos Sąjungą. Ir čia vienas balsavimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Ir čia plačioji dauguma pritarė. Sveikinimai, poniai Ferrarai. Pano Viegas pranešimas balsuosime dėl Europos bendrijos ir Andoros kunigaikštystės sustarimo dėl automatinio keitimosi finansų sąskaitų informacija. Toks pranešimo pavadinimas. Prašome balsuoti. Vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas baigiamas. Ir čia susilaukta plačios paramos. Sveikinimai, pono Viegas. Pana Gualtieri pranešimas naujo Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomojo direktoriaus skirimas. Vienas balsavimas, slaptas balsavimas, tai yra jūsų mm, ekranėlėje užsidegs mėlyną lemputę, nesvarbu, kai balsuosite, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Paskirimas patvirtintas. Ponios Kiničiai pranešimas procesinės garantijos baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams. Pirmiausia, dėl 78 pakeitimo, dėl viso blogo, kas už prieš susilaikė priimta. Pirmas blokas atkrenta, dabar balsuojame dėl viso komisijos pasiūlymo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Var... Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir čia daug balsų už. Sveikinimai poniai Kiničiai. Kolegos Gajer pranešimas dėl 2017 metų biudžeto gairių trečios kirsnio. Pirmiausia, balsuojame dėl 25 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 26 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, taip pat atmesta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. atmestas. 30 pakeitimas ir vėl vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Irgi atmesta. Aštuntas pakeitimas, FDD frakcijos teikiamas. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmesta. Dabar balsuojame iškeldami ranką dėl 31, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 pakeitimas, dvi dalis, pirmiausia dėl pirmosios dalies balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas baigtas. atmesta. Tuomet atkrenta antroji dalis. Toliau balsuojame iškeldami ranką dėl dešimtos. Dėl dešimto pakeitimo už, prieš, susilaikė. Atmesta 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 21 už, prieš, Susilaikė, reikės pasitikrinti. Tikrinamės dėl 21 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar atkrenta balsavimas dėl originalios teksto versijos. Dabar 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Irgi atmesta. 12 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 36 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 37 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmestas. 38D pakeitimas, vardinis balsavimas, dėl jo pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas žaliųjų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Mm, negalėjau aiškiai nustatyti rezultato, pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. Labai aiškia persvara priimta. 13 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Penkioliktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešioliktas pakeitimas ir vėl vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Irgi atmesta. 39. Pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 17. Pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 22. Pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 20, 40 pakeitimas ir vėl vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 41 pakeitimas, dvi dalys. Vardinių balsavimų pirmiausia balsuojame dėl pirmosios. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. aiškiai priimta. Balsuojame vardiniu balsavimu dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 23 D pakeitimas, SRT frakcijos siūlomas. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 42 pakeitimo, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 pakeitimas, AFDD frakcijos siūlomas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmesta. 19 pakeitimas ir vėl vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 43 pakeitimas. Parodome, iškeldami ranką, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 44 už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas žaliųjų siūlomas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl ketvirto pakeitimo ir vėl vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. atmesta. Vadinasi, dabar balsuojame dėl trečio pakeitimo ir vėl vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta. Šeštas pakeitimas. Iškeliame rankas, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Dvidešimtas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 45 už prieš susilaikė atmesta. 24 pakeitimas, kuo frakcijos teikiamas dvi dalys, balsuojama vardiniu balsavimu dėl pirmosios. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis atkrenta, galime balsuoti dėl visos rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas, sveikiname poną Jensą Gajerį. Pereiname prie kolegės Hübner pranešimo tarp institucinis sustarimas dėl geresnės teisėkuros. Pirmasis pakeitimas, kuo e frakcijos teikiamas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl antros, antro punkto originalus teksto, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Reiks pasitikrinti dėl antro punkto originalios teksto versijos. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Mesta. Septinto punkto originalioji teksto versija. Dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl antros dalies balsuojame vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas FDT frakcijos siūlomas kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Taip pat atmesta. Originali 12 punkto formuluotė dėl dviejų dalių balsuojame pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl sprendimo vardinių balsavimų. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Didžioji dauguma balsavo už, sveikiname ponę Hübner. Ir dabar keli rezoliucijų projektai dėl sustarimo su tabako bendrove Tai yra PMI susitarimas. Dabar dėl GUE siūlomo rezoliucijos projekto. Pirmoji dalis, antro punktą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl penkto punkto originalios formuluotės. Dvi dalys vardinių balsavimų balsuojame dabar dėl pirmosios. Balsavimas baigtas. priimta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tada norite pasitikrinti. Gerai. Tikrinamės dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras pakeitimas dabar kas už? Prieš. Susilaikę. Panašiai galim matyti pasitikrinti, bet man atrodo, kad buvo priimta tik labai nedidelė persvara. Taigi tikrinamės dėl antro pakeitimo. O balsavimas baigtas. Atmesta. Gerai, kad pasitikrinom. Dabar originali teksto versija aštuntos dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Vardinis balsavimas dėl dešimto punkto originalios teksto formuluotės, kas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Turėsime pasitikrinti, atleiskit. Man atrodo, kad Labai nedidelė persvara susidarė, taigi dėl trečio balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip, nedidelė balsų persvara atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl 11 dalies originalaus teksto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl 12 punkto originalios formuluotės, vartinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Irgi atmesta. Balsuojame dėl ketvirto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė? Pasitikrinkim ir vėl apkailestauju, elektroninis patikrinimas dėl ketvirto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. priimta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, kas už prieš susilaikė atmesta. Atmetę pirmą rezoliucijos projektą balsuojame dėl trijų frakcijų bendro rezoliucijos projekto siūlymo SRD, žalieji ir FDD. Balsuojame dabar dėl trečio, trečio punkto originalios teksto versijos pirmos dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė atmesta. Galim ir pasitikrinti taip. Nebuvo iki galo aišku. Tikrinamės dėl antros dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. Prašau man atleisti. Dabar ketvirtasis punktas originali teksto versija. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinsim. Atsiprašau ir vėl. Tikrinamės dėl Pirmo pakeitimo balsavimas pradedamas. Baigiamas. Aiškiai priimta. 11 punktas, originali teksto versija, balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vardinis balsavimas dėl 14 punkto originalios formuluotės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Aiškiai balsų persvara priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos siūlymo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikės geriau pasitikrinti, taigi tikrinamės dėl bendro rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Patikrinimas baigtas. Aiškia balsų persvara priimta. Vadinasi, atkrenta balsavimą dėl kitų rezoliucijų projektų ir tuo balsavimas baigtas. Dėkoju visiems kolegoms.